Todėl e, manome, kad e, e, oro ryšiai pagerės su šita sutartimi tarp ES ir Vietnamo. Balsuosime šiandien pusę dvylikos dėl šitų klausimų. Dabar pagal darbo tvarkę periname prie visai kitokių diskusijų. Panios Balcani pranešimas dėl 12 metų biudžeto sudarimo. Palauksiu, kol komisijos narys atsisės ir iš karto žodis pranešėjai poniai Balzani keturioms minutėms. Dokumentas, kurį šiandien nagrinėjame, nėra vien tik tai dokumentas dėl būsimo Europos biudžeto prioritetų. Visų pirma, tai yra strateginė pobūdžio dokumentas dėl naujo biudžeto vaidmens įtvirtinant stipresnį ekonominį valdymą, ekonominę valdyseną. Tai yra e, Europos semestro pirmųjų metų biudžetas, kuomet bus labiau koordinuojamas ES biudžetas su nacionaliniais biudžetais, kad būtų maksimali sinergija ir maksimalus tarpusavio papildymas užtikrintas. O tai reiškia vieną dalyką - konvergenciją tarp valstybių narių biudžetų siekiant pagrindinių Europos biudžeto tikslų. Dabar Europos tikslai, aišku, yra susiję su 2020 strategija, kuri yra labai ambicinga strategija, turinti pagrindinius e, penkis tikslus ir septynes pagrindinės iniciatyvas. Be jokios abejonės tai yra labai dideli tikslai, bet labai e, specifiniai. Pirmasis tikslas yra be galo svarbus e, - sukurti e, Europą su daugiau užimtumo ir daugiau investicijų. Ir negalime prarasti laiko, turime veikti greitai, nes e, turime užtikrinti didesnį užimtumą Europoje. Ir todėl svarbu iš karto pradėti veikti, kad 2020 strategija atsispindėtų mūsų e, biudžete. O tai reiškia iš esmės du dalykus, kad reikia jau dabar planuoti ir žiūrėti į ateitį. Programuoti reiškia, jog turime ne matematiškai, vien tik tai mechaniškai turime nežiūrėti į biudžetą nes tai nebus tikslinga ir naudinga. Turime žiūrėti, kokios yra programos ir kokie veiksmai būtų naudingi siekiant 2020 tikslų. Mes e, e, kreisime e, didžiausią dėmesį į įsipareigojimus, ne tik iki mokėjimus, nes būtent mokėjimų asignavimais galime sukurti ateitį kuriuos norime ES. Toliau kitas labai svarbus aspektas - lankstumas per programavimo laikotarpį. Tai bus ypač svarbu. Ir nuo pat pradžios visos lankstumo priemonės, kuriomis galime naudotis, turi būti traktuojamos kaip esminės priemonės tam biudžetui, kurį e, rengiame. Ir Tai be jokios abejonės yra labai svarbu siekiant 2020 strategijos, kuri negali būti fiasko. Norime, kad mūsų balansas būtų naudingas ir veiksmingas. Manome, kad visi šitie tikslai bus pasiekti tik tai, jeigu, karti, jeigu kartu e, visi bendrai veiksime užtikrindami tarp institucinį bendradarbiavimą. Tai yra vienas iš pagrindinių Lisabono sutarčių iššūkių apie tai daug kalbame, bet galbūt per mažai dėmesio tam e, teikiame, nes tuo e, siekiama iš tikrųjų įtvirtinti bendradarbiavimą įgyvendinant strateginius instrumentus, kurie sukurs mūsų ateitį. Dėkuoju poniai Balzani. Dabar žodis poniai Levandovskijai. Pane pirmininkė, pane pranešė, aš sveikinu parlamento poziciją dėl 2012 biudžeto prioritetų, kurie atsispindė siūlomose gairėse. Komisija, laikydamasi savo iniciatyvos teisės, be abejo, e, priims domėn parlamento gairės ir taip pat tarybos gairės. Kita vertus, mes be abejo turime atsižvelgti ir į naujausius duomenis, kuriuos gauname iš 27 valstybių narių, e, kurie yra peržiūrimi, tai atidžiai analizuojami mūsų tarnybų tam, kad būtų galima parengti naują biudžetą, kuris turėtų pasirodyti e, balandžio 20 dieną. E, na ir kaip ir praeitais metais, tai yra procedūra, kuri vyksta pagal savo nustaties, nustatas, o kontekstas šiaip jau yra labai aiškus. Mes siekiame finansinio konsolidavimo turime veikti atsakingai. Ir tokiame kontekste viena vertus turime pamėginti sureaguoti į visus finansinius įsipareigojimus, kuris prisėmė ES. Tačiau kita vertus, taip pat turime e, atsižvelgti į tą taupimo kontekstą, taupimo priemonių kontekstą, kuris dabar aktualus labai daugeliu valstybių narių. E, dabar kaip niekada turbūt negalime e, kurti biudžeto kitaip, negu orientuodamėsi į taupimą, į griežtas priemonės, į efektyvumą ir kita vertus mes turime panaudoti tą Europos biudžeto mechanizmą e, tam, kad padėtumėm Europos šalims išbristi iš pokrizinės e, situacijos. E, todėl be abejo tenka kažkiek tai koordinuoti nacionalinio biudžeto sudarimą su Europos biudžetu. E, nacionalinio biudžeto daugiau susijęs su socialiniais, e, socialinėmis priemonėmis. E, E, tuo tarpu Europos biudžetas e, iš tikrųjų leidžia daryti papildomas investicijas, kurti darbo vietas, e, užtikrinti augimą ir šie biudžetai be abejo yra susiję. Taigi mes turime atsižvelgti į abi šių finansinių srautų dalis, kada rengėme galtinį pasiūlymą 2012 metams. Na, e, ponia Balzani labai aiškiai pažymėjo ir mes taip pat tą suprantame, kad turime užtikrinti pakankamą finansavimą e, toms sritims, kurios turi būti finansuojamos pagal Europą 2020 strategiją. Taigi mes e, vieną vertus turime be abejo e, pritaikyti priešreikmių Europos biudžetą, kitą vertus turime labai atsargiai e, skirti finansavimą administracijams reikmėms. Mes komisija esame įsipareigoję, kad e, administracinės išlaidos turi aukti mažiau negu 1 procentų. E, ir labai svarbu sutaupyti tokiuose sritise kaip konferencijų rengimas, e, misijų išlaidos ir panašiai. Atsižvelgiant tai, kas vyko praeitais metais, taip pat prima domen kasmetinės e, procedūros patirtį. 2011 e, metais mes tikimės, kad procedūra vyks sklandžiau, nes bus remiamasi jau 11 metų biudžeto patirtimi. Todėl aš laukiu mūsų pirmojo sutikimo, kuris vyks kovo 30, tai vyks trilogo forma. Ten mes esame pasirengę pristatyti 2012 metų biudžeto projektą. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas kalbėtams frakcijų vardu. Visų pirma, ponas Lavija dviems minutėms apie frakcijos vardu. E Pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos gairės, kurioms rengiamės pritarti, yra pirmasis žingsnis tvirtinant 2012 biudžetą. EPP nuo pat pradžių pareiškė savo paramą antro šio, šio kito biudžeto kūrimui. Mes, pra, sa, mes išsakėme savo prioritetus komisijai ir tarybai ir dabar bandome įnešti savo indėlį ir išplėsti politinių prioritetų spektrą. Mes palaikome pranešėjos pasirinktą subalansuotą požiūrį. Manome, kad reikia aiškiai išvardintų ir apibrieštų prioritetų, kurie, kurias paprastai palaiko Europos parlamentas. Mes norime užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje būtent tai yra sritis, į kurias reikia investuoti, kad užtikrintumėme Europos ateitį. Ir tą ir akcentuojame, laukdami, kol komisija pristatys biudžeto projektą. Mes taip pat primiktinai reikalavome, kad būtų remiamasi atsakomybės nuostata, e, kurią atsakomybės principų, kurį tai, ką tik pabrėžė komisijos narys Levandovskis. Būtent tai yra šios varstamo biudžeto esmė. Aš nesakau, kad praeitįje biudžetas buvo tvirtinamas neatsakingai, tačiau dabar mes turime būti dar atidesni ir, ir, atsak, at, ir dirbti su didesnė atsakomybė, atsižvelgiant į tai, kad išgyvename krizę. Atsižvelgiant taip pat į tai, kas vyksta Šiaurės Afrikos regione, turime renkti vidutinės trukmės strategiją tam regionui, turime padėti valdyti situaciją ten, nors sunku nuspėti, ko tikėtis toliau bet turime būti pasirengę prireikus suteikti pagalbą. Noriu išreikšti savo susirūpinimą dėl GUE frakcijos e, pateiktų pasiūlymų įtraukti finansinių sandorių mokestį į biudžetą. Aš nekalbėsiu apie to mokesčio e, privalumus, tačiau nemanau, kad tai galima padaryti 2012 biudžete, laikantis e, numatytos procedūros ponas Farm. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Frances, Franceskai Balsani už jos darbą. Ji pasirinko labai konkretų atspirties tašką, ji sutelkė, į, ak, sutelkė dėmesį į aktualius svarbiausius klausimus. Kokiegi yra tie svarbiausi klausimai? 2020 Europos strategija nėra tik tušti žodžiai, tai yra uh, rimtas siekis užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Biudžeto svarstymas yra e, prieštaringas e, uždavinys, nežiūrinti tai, kad jis sudaro vos 1 procentą bendrųjų nacionalinių pajamų. Tačiau tuo biudžetu valstybės narės negali laisvai disponuoti, reikia sutarimo visų valstybių pritarimo, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų srityje, energetikos srityje. Tai, dar, tai tiesiog dar kartą, mm, dar vienas bandymas užtikrinti ir sustaus rinkos veikimą, kad ji būtų naudinga ir veiktų visoje Europoje, kad tai būtų augimo ir darbo vietų kūrimo e, šaltiniu tai reikalauja lėšų. Jeigu norime, kad 2020-ųjų tikslai taptų realybė, reikės padirbėti, jeigu nenorime, kad e, ta strategija nunyktų, kaip kad Lisabono strategija. Taigi tai yra lab... visus, šios atsakymų, visus šios klausimus atsakymai yra 2012 biudžete. Ponas Haglų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma Taip pat padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą, nes nėra lengva renkti biudžeto prioritėtų sąrašą dabartiniu laikotarpiu. Man rodos, kad 2012 biudžetas bus labai svarbus, nes mes suprantame, kad nebegalime laukti, kol prasidės kitas e, daugiametis finansavimo laikotarpis 2014-aisiais. Mes norime dabar imtis priemonių, kad gyvendytume 2020 strategiją ir, ir norime, kad komisija pateiktų visus reikalingus pasiūlymus. Tačiau šiandien Matome, kad dar nenumatytos visos lėšos prioritetams, kur, kur, kuriuos mes išvardinome. Ir kaip ponas Farm sakė, kad tai, mes turime nepamiršti, kad mūsų tikslai turi tapti realybę, o ne kažkur tai pakeliui nusėsti kažkokiame stalčiuje. Mes džiaugiamės e, tuo, kaip buvo parengtas pranešimas, e, išvardinant visus parlamento prioritetus ir noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už tai tarybai noriu pasakyti, kad mes parlamente labai atidžiai nagrinėsime, kokie prioritetai bus nustatyti, nes buvo iškilę kai kurių sudėtingų klausimų, kalbu parlamentarų vardu. Reikia užtikrinti veiksmingiausią ir našiausią turimų išteklių panaudojimą, galbūt apkarpant kai kurias išlaidas, bandant sutaupyti. Uh, Europos parlamentui suteiktos įvairiausios galios, naujos galios, tačiau taryba atrodo mano, kad tų galių įgyvendinimą galima užtikrinti neskiriant papildomų išteklių. Ir mes norime, kad komisija tuo klausimu pateiktų konstruktyvų pasiūlymą ir kad toliau vyktų dėrybos dėl 2012 biudžeto. Toliau ponas Elis, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją su parengtų pranešimu, kadangi e, kitos gairės, kurios buvo svarstamas daugelį metų prieš tai, iš tikrųjų mm, be abejo nevirsdavo detalėmis, nes tai svarstumiau vėliau. Tačiau noriu pasakyti savo frakcijos vardu, kad mes e, priemame domentai, kas vyksta Europos Sąjungos įvairiose dalise, kad ne viskas apsirba tik tai procesus Briuselėje. Ir man labai patiko 12 e, paragrafas, kur sakoma, kad reikia kalbėti apie negatyvius prioritetus ir e, taupimo galimybės institucijose. E, aš manau, kad tai yra svarbu, tačiau kol kas šios ir tie nuveikti labai mažai. Na ir aš puikiai suprantu, kad e, šiaip jau siekiama ir Europos strategija 2020 gyventi, norima gauti daugiau lėšų, e, gyventi pagrindiniam strategijam, tačiau turime ieškoti ne tik tai galimybių gauti lėšų, turime stiprinti taip pat ir vieną bendrą rinką. Kadangi, kai galvojame apie lėšas, mes turime pirmiausia galvoti, kur galima staupyti iš kitų biudžeto eilučių. E, lygiai taip kaip parlamente ar kitos institucijose irgi mėginame įdėkti tokią politiką. Jeigu norite daugiau lėšų vienai veiklai, turite staupyti kitose srityse. Ir matyt, toks počiaris turėtų būti orientuotas į 2012 metų biudžetą. E, na ir galų gale e, turėtumėm pagalvoti, kokios atsakomybės turime mes patys imtis taupimo sitie. E, kai mes pagėdavome kažkokių tai e, E, naujų išlaidų, manau, kad turėtumėm imtis iniciatyvos ir išaldė savo lėšas, savo išlaidas 2012 metam. Ačiū, ponelis, toliau, ponė Triupel. Pirmininkė, komisarė, ponės ir ponai, e, mes žalieji taip pat esame įstikinę, kad pinigų trūksta ir e, taupimo politika yra tiesiog neišvengiama ir būtinam. Ne. Valstybėse narėse mums reikia mažinti skolų naštą. Ne ES, nes ES neturi savo skolos, tačiau uh, uh, kartais politikams tenka rūpintis ne tik tai skolų mažinimu, bet taip pat ir investuoti į ateities projektus. Ir mes neturime kelti pavojus savo ekonomikai. Uh, tas turi atsispindėti ir 2012 metų biudžete. Mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą. per pastarosius keltą metų. E, pagal struktūrinius fondus prisimta tam tikrų įsipareigojimų, kurie turės būti finansuojami ateityje. Aš manau, kad ponios Balzanė požiūris turėtų būti primtas domen labai rimtai nes jis orientuotas į 2020 m. strategijos įgyvendinimą. Reikia daugiau išteklių, kovojant su klimato kaita, e, sparčiau perinant prie atsinaujinančių energijos šaltinių, reikia daugiau lėšų švietimui ir moksliniams tyrimams. Šitie dalykai neturėtų keistis. Aš taip pat manau, kad e, e, Europos semestras yra labai svarbus valstybių narių ir ES biudžetai visi turi būti orientuoti į 2020 metų strategijos įgyvendinimą. Mes visi tikimės, kad arabų pasaulyje vyks demokratiniai pasikeitimai. Ir tai reiškia, kad mes, europiečiai, turime būti suinteresuoti pagelbėti pilietinį visuomenę demokratinių struktūrų kūrimui Ten mes turime palaikyti jų perėjimą prie parlamentinės demokratijos. Tam reikia vėlgi lankščių išteklių, nes mes iš tikrųjų turime būti suinteresuoti palaikyti demokratinius procesus visame pasaulyje. Kaip žalieji mes norim pasakyti e, taip pat e, porą žodžių apie Japoniją. E, mes manome, kad galima būtų staupyti ter, kur ter brandulinės sintezės reakcijų, reaktorių E, ir užuot nukreipę Euratomo lėšas e, galėtume pereiti prie nuo brandalinės energetikos prie atsinaujinčios energetikos. Mes tiesiog turime peržiūrėti metodus, kuriais gaminama e, elektros energija ir 12 metų biudžetas turėtų prisidėti prie šio tikslo. Aš labai tikiuosi, kad kitoje finansinėje perspektyvoje mums užteks ryšto padaryčiam kokybiniam šuoliui. Labai ačiū, ponas Portas, e, dvi su pusė minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes aptarinėjame e, būsimą biudžeto gairias ir e, kita vertus dešimtis tūkstančių darbininkų išėjo į gatves, kad išsakytums labai aiškę žinę. Taigi aš noriu pasakyti, kad taupimo politika, mes kalbame apie taupimo politiką, tačiau jie nori pareikšti, kad taupimo priemonės e, žlugdo ekonomiką ir žlugdo europiečių gyvenimo sąlygas. E, ekonominio koordinavimo modelis mums buvo primestas, e, jame numatyta daug įvairiausių baudų ir sankcijų, tačiau nėra jokių garantijų, kad visą tai ves prie tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi Europos paktas, e, kurį šiandieną priima Europos vadovai, yra paktas nukreiptas prieš atlyginimus, prieš pensijas, tai yra paktas e, arba sutarimas, e, kuris vers būtent darbininkus apmokėti šios krizės pasiekmes, šios krizės sąskaitas. Na ir aš manau, kad iš Europos biudžeto perspektyvos tai mus irgi veda prie labai svarbos klausimo. Uh, kokį vaidmenį turėtų suvaidinti viešus investicijos. E, konservatoriai e, užsiminė apie nulinio augimo biudžetą. <clears throat> Įvairių valstybių narių vyriausybės vėlgi prisidengdamas taupimo priemonę e, teigi, jog nereikia didinti biudžetų, tačiau tai yra labai neteisingas požiūris, tai labai neteisingas sakymas ir labai paprastas priežasties neįmanoma įgyvendinti taupimo politikos, labai grįžtos taupimo politikos nacionaliniu mastu ir to pačiu teikti, kad dėl taupimo savo šalise mes taip pat turime mažinti ir silpninti Europos biudžetą iš metų į metus. Jeigu taip mąstysime, tai pasiekmė bus tik tai viena. Bus mažiau viešų investicijų tiek nacionalinėme, tiek europinėme ligmenyje ir tai reikš dar didesnį nedarbą, dar, dar didesnę žalą gerbavo valstybių kūrimui. E, iš tikrųjų, tie žmonės, kurie mano, kad krizę galime spręsti tiesiog e, didinant e, atskirtį, didinant neligybę ir ekonominę stagnaciją paversti nuolatinę politiką. E, e, jie iš tikrųjų metė šešėlį ant šios ataskaitos. Šiaip jau ataskaitoje daug gerų ketinimų, daug gerų minčių. E, bet kuriuo atveju mes turime įsiklausyti darbininkų metamą iššūkį. Ačiū, ponė Portas. Dabar ponė Andreas. Ačiū. Pirmininkė, šio pranešimo didžiausia silpnybė yra tai, kad visiškai nekreipiama dėmesio į audito rūmų metinės ataskaitose išsakomas pastabas. Mes e, skaitome tik tą informaciją, kur kalbama apie tai, su kokiu nuoseklumu ir veiksmingumu e, naudojamos ES fondų lėšos. Pabandykite Ar tikrai manote, kad e, lėšos ES strate 2020 strategijai padės mums išbristi iš, iš krizės? Tai tikrai visiškai nepagristas teiginys. Ir tai kaip mes tvirtiname biudžetą, atsilieps Europos solidarumui, taip pat valstybių narių ekonomikos atsigavimo tempui, nes visiškai ignoruojamas krizės poveikis ES piliečiams. Britų mokesčių mokėtojų vardu kreipiuosi į Davidą Cameroną pareikalauti ne biudžeto išaldimo, bet ženklaus 2012 biudžeto sumažinimo aš atsižvelgiant į tai, kaip jis dirbo iki šiol, aš labai daug nesitikėčiau iš jo atsako. Toliau ponė Vertman dviems minutėms. Pone pirmininkė, kolegos. Norėčiau aptarti tris aspektus Balzani pranešime. Visų pirma, 2012 biudžeto pranešimas grindžiamas geresnių Europos ekonomikos e, gairių tvirtinimu, taip pat Europos semestru bei užimtumo strategija. Šis kitų metų biudžetas ypač daug gerų pasiūlymų teikia dėl švietimo srities ir, ir susijusių sričių. Man tai atrodo ypač svarbus dalykas. Pranešimo autorė taip pat akcentuoja uh, ES ir valstybių narių investicijų daroma padidinta bendra poveikį, taip pat akcentuoja geresnį politikos koordinavimą, papildomumą bei bendrus tikslus, siekiant užtikrinti didesnį pinigų, didesnė pinigų naudą. Toliau klimatas ir energijos našumas. Po e, katastrofos Japonijoje turime ypač akcentuoti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimą. E, ir kurdami ekologiškas darbo vietas ne tik pasieksime klimato kaitos tikslų, bet užtikrinsime sėkmingą socialinės politikos įgyvendinimą. Ir galiausiai norėčiau priminti parlamento nariams, kad ES biudžetas galbūt nėra deficitinis ir, ir todėl jį būtina tinkamai gyvendinti. Ačiū. Dabar kit, žodis kitiems kalbėtojams ir e, ponas Garyga dviems minutėms. E, e, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Norėčiau iš karto padėkoti ponė Balcanį, pranešėjai, kuri iš tikrųjų parodė, jog gali dirbti labai lankščiai. Iš tikrųjų, iš pradžių nebuvo minties surenkti diskusiją dėl pagrindinių biudžeto krypčių, bet e, galų gale buvo nuspręsta tai padaryti ir tai gera mintis, kalbant apie e, visą šį biudžeto rengimo procesą. Visų pirma, griežtos priemonės. Tai nėra principas, tai yra priemonė, kurio tikslas yra parengti tokį biudžetą, kuriuo būtų pasitikima iš tikrųjų. Tokį biudžetą, kuris e, nebūtų panašus į kai kurių valstybių biudžetus, kuriuos e, žinome. Žinome, kad tada kyla e, labai didelių ir politinių problemų, kuomet nesuvaldomas išlaidos. Yra tam tikrų aspektų čia, kurie yra susiję su daugiamečiu finansiniu planu Ir šitie klausimai kyla daug platesnėme finansinėme kontekste. Ir jeigu norim dabar diskutuoti apie tos dalykus, diskutuodami apie metinį biudžetą, tai galbūt derantis su taryba mūsų strategija nebus labai tinkama, jeigu eisim to keliu. Nes e, prisiminkime, e, kaip yra buvę su iniciatyvomis ar idėjomis, e, kurios platesnio pobūdžio šitame kontekste. Derantys su taryba tai pasibaigdavo fiasko, užsiblokuodavo situaciją. E, ir žinom, kad e, įsipareigojimai e, numatyti kaip tik gali sukelti tokių problemų. Ponios Geijer, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponas ir ponai, ponė komisijos nariai. Šiandien kalbame apie būtinybę taupyti, kadangi valstybės narės susituria su valstybės įsiskolinimu. Pone Toper, pone Trupel sakė visiškai teisingai, jog ES biudžetas negali e, prasiskolinti. Tačiau kaip mes turime elgtis, jeigu e, išlaidos sudaro 2 procentus e, viešųjų išlaidų valstybių narių? Ar mes galim taikyti tikrai griežtas priemonės? Aš manau, kad tai turi būti simbolinės priemonės ir valstybės narės parodė jau, kokia yra e, padėtis ir kaip yra su tomis priemonėmis Mes dažnai pamirštame, kad pinigai, kurie atsiduria ES e, biudžete, grįžta į valstybės narės. Aišku, ES e, biudžetas nėra taupamoji kasa, ES nėra taupamoji kasa, bet e, vis dėlto, kalbant apie mano šalį ir mano žemę, Šiaurės Renanija, Palatina, Tai praktiškai kiekvienas projektas yra finansuojamas regioninio ES fondo ir be šitų pinigų daug mažiau dalykų būtų gyvendama vietinių lygmenių. Žiūrėkim, kaip valstybės narės leidžia ES lėšas audito rūmų ataskaitoje. Aš skaitau, e, pavyzdžiui, jog šitie dalykai kol kas nėra labai deramo lygio o, o valstybės narės milijardus gauna ES lėšų. Aš taip pat e, matau, jo komisija bando sustabdyti mokėjimus, kuomet e, projektai ar programos netinkamai e, finansuojamas. Tai yra tinkamas požiūris ir aš manau, kad valstybės narės turi geriau administruoti šitos projektus ir geriau panaudoti ES lėšas nedaugiau lėšų panaudoti svarbiausia, o geriau administruoti valstybės narės turi įrodyti, jog jos gali tai daryti. Dėkuoju, ponia pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Balcani. Aš e, manau, jog mums tenka labai uh, ambicingas, bet labai sunkus uždavinys uh, parengti šį biudžetą. Dabar yra įvairių apribojimų. Žinom, kokie, e, kokia situacija yra dėl žemės ūkio finansavimo. Turime finansuoti taip pat e, daug naujų iniciatyvų energetikos sektoriuje ir kitur. Ir todėl išlaidose reikia užtikrinti tikrą nuseklumą. Aš manau, kad žalieji galbūt e, dabar priešinsis ITER e, projektui brandolinės sintezės, turime atsižvelgti į tai, kas vyksta Japonijoje ir turime taip pat e, galvoti, ką daryti su iškastiniu e, kūru. Aš džiaugiuosi, kad e, komisijos narys pabrėžė, jog ES biudžetas yra kitokio pabudžio biudžetas negu nacionaliniai biudžetai. E, Europos e, Sąjunga kita vertus turi laikytis savo duotų pasižadėjimų ir užtikrinti finansavimą, kur žadėjo jį užtikrinti. Reikėtų taip pat siekti, jog taryba konstruktyviau elgtųsi parlamento atžvilgiu ir pateiktų konkretesnių pasiūlymų atsižvelgdama į realius poreikius. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariui už tai, kad jisai pabrėžė, jog administracinių išlaidų srityje reikia taupyti. Tai yra viena iš tų sričių, kur tikrai galim sutaupyti lėšų. Komisija taip pat, manau, atsižvelgs į e, tokią susidariusią e, padėtį, nes e, ir šitos dalykus reikia kreipti tinkamą dėmesį ir parlamentas tai daro. Ačiū, ponė Jensen, dabar ponas Faimon. Ačiū. Pone, ponios ir ponai. Turime toliau siekti, kad patvirtintumėme subalansuotą biudžetą. Negalime leisti, kad susidartų tokia padėtis, kuomet tektų dirbti pagal uh, laikiną į biudžetą, tai tikrai labai neigiamai atsilieptų ES. Būtina parengti subalansuotą, protingai parengtą biudžetą, tai yra taupimo priemonėmis paremtą biudžetą. Valstybės narės šiuo laikotarpiu tikisi, kad ES viešasias lėšas panaudos protingai. Jei to nepadarysime, visiškai prarasime pasitikėjimą. Ponas Freira, pusantros minutės. Dalyvaujame šiuose diskusijose tam, kad parodytumėme, kad egzistuoja e, kairiųjų ir dešiniųjų konsensusas e, krizės laikotarpį, tačiau dar nėra išeimo iš krizės strategijos. Kad ta, krizė, kad ta strategija atsirastų, reikia esminių pokyčių biudžete, reikia naujai įvertinti mūsų išteklius ir mūsų tikslus. Tuo tarpu tik gilėja atotrukis tarp ES ir valstybių narių, o tuo tarpu reik, reiktų siekti valstybių narių ekonominių sistemų konvergencijos, reikėtų bandoti kiekvienos valstybės potencialą, užtikrinti socialinės gerovės kilimą ir socialinę įtraukti. Reikia prie priemonių užtikrinti socialinę sąglaudą. Mes atmetame biudžetą, kuriame socialinės paslaugos virsta preke. Ir numatoma liberalizacija tokiuose visuome ekonomikos sektoriuose, dėl, kurių, dėl kurios darbo vietos tampa neapsaugotos. Tai tik da, dar kartą pat, padidina valstybių narių skirtumus ir atotrukį. Ir dėl to tik išauks struktūrinis nedarbas. Todėl mes siūlome naują ES solidarumo, augimo ir tvarumo strategiją, grindžiamą naujomis iniciatyvomis socialinėse reiklose ekonomikos rytyje, kuria būt, kuriam būtų skirta ES biudžetas. Mes teikime daugybę pakeitimų ir toks biudžetas tikrai pasitarnautų vystomai pagalbai, bendradarbiavimui ir vystimuisi. Tai tikrai nebūtų skirta finansuota karinėms kampanijoms, kurios šiuo metu yra vykdomos ir kurios yra finansuojamos iš ES biudžeto. Mes raginame e, pakreipti ES biudžetą visiškai kripta, kita kryptimi. Pona Morganti. Ponas Morganty. Pone pirmininkė, mėly kolegos, šis e, pranešimas, kuriame turi būti fiksuojamos e, pagrindinės kryptis 2012 metų e, biudžeto, yra labai. Yra pranešimas, kuris nėra labai svarbus. Jame yra kažkokios neaiškios kryptis minimos ir nelabai aišku, yra, kokie yra realūs prioritetai. Pavyzdžiui, 2020 strategija tai yra labai plataus pobūdžio strategija, galbūt per daug ambicinga ir per daug lėšų jai e, turi būti neskiriama. Valstybės e, narės turi dabar atsižvelgti į krizės pasiekmes ir susidariusią padėtį. Todėl nemanome, kad ES tuo pat metu galėtų kažkokius grandiozinius projektus įgyvendinti. Galbūt E, mes per, per daug kalbame ir per mažai darome šitame pranešime, kalbame apie bendras e, kryptis. Mano nuomonė, e, tai nėra labai naudinga ir tai yra iš esmės tas pats per tą patį. Ponas Hartong, pusantros minutės. Dėkuoju. Pone Balzani kolegė iš socialistų e, frakcijos. Iš tikrųjų, galime pateikti daug pavyzdžių, kaip neracionaliai naudojamos ES lėšos Galilėjo projektas yra pernelyg brangiai kainuojantis, yra kitų projektų, kurie nebūtinai yra tvarūs ir tikslingi. Aš kalbėsiu labai trumpai, ponė pirmininkė. Šitas pranešimas yra visiška nesąmonė ir jame nesižvelgiama į tai, ko laukia Europos piliečiai nėra jokių ambicijų ekonominių požiūrių ir iš esmės čia kalbama tik tai apie tolesnį pinigų švaistimą. Manau, kad išmin, išimtis ateina su amžium, tačiau to negalima pasakyti apie parlamentą. Ponas Surjan, dviems minutėms. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt javaslom, kedves képviselőtársaim, az elmúlt néhány felszólalás után, hogy próbáljunk... Pone pirmininkė, kolegos, norėčiau pasiūlyti štai ką. Uh, po visų išklausytų pasisakymų grįžkime į realybę. Pranešėjai nebus lengva renkti pranešimą dabartinėmis aplinkybėmis. Negalime net susitarti dėl skaičių, nes komisija dar nepateikė biudžeto projekto. Žinome, gali kalbėti apie principus be galo be krašto ir pranešėja, man atrodo, labai. E, išmintingai parengė pranešimą, kur aptariama, kaip 2020 strategija būtų integruota į biudžeto sandarą. Tačiau kalbant apie atskiras politikos sritis, jo, jose dar nėra aiškių planų. Iš tikrųjų, ji net neaptarė uh, atskirų politikos ryčių ir tą reiktų kritikuoti. Taigi, jeigu neaptartos atskiros politikos rytis, jeigu jos net neminėtos, tai tuomet pranešimas mm, tam pat užtokų. Tačiau galime sutarti dėl vieno dalyko. Sanglaudos politika yra labai svarbi, nes sanglaudos politika sanglaudos politikos nauda atsiskleidžia būtent dabar. Ir mums reikia didesnių mm, asignavimų mokėjimams šioje srityje. Ir skirtingai nei kiti kalbėtojai noriu patikinti jūs, kad e, asignavimai mokėjimams nėra kelio galas, tai nėra pinigų švaistimas, tai yra e, viešosios išlaidos, kurios užtikrina Europos idėjos sklaidą. Jeigu tai bus lėšos skirtos regionams, tai bus labai gerai. Todėl parlamentas turi pasiekti, kad investicijos būtų skirtos ten, kurios yra reikalingos, o investicijos į prestižinius projektus yra kitas dalykas. Manau, kad biudžetų komitetas turi sėkmingai ir glaudžiai bendarbiauti su kitais komitetais. Ačiū ponia Šujan, ponia Gralyje, dabar dviems minutėms. Euh, Dėkuoju. Norėčiau padėkoti e, poniai Balzanė už e, nuoseklų e, pranešimą dėl 2012 metų rengimo. Aiškus politinis signalas yra nusiųstas, puikiai suprantama, kad yra tam tikrų apribojimų dabar ES, todėl parlamentas jau šiandien atsižvelgdamas į ekonominius, politinius ir socialinius iššūkius, bando e, projektuoti tą 12 metų biudžetą. Valstybės narės diskutuoja tik tai apie papildomas griežtumo priemonės. Parlamentas jau parodė, E, kokie yra jo įsipareigojimai ir kokia jo pozicija dėl tų tūkstančių darbuotojų, kurie protestuoja dabar e, Bruselėje, protestuodami prieš e, jų nuomonę neteisingas priemonės, kurios didina struktūrinį nedarbą. Dabar 12 metų biudžeto kryptis, galvojant apie 2020 strategiją ir kitus tikslus, leidžia užtikrinti ėjimą užimtumo ir darbo, darbo vietų užimtumo ir ekonomikos e, augimo e, link. Mes siekiame 70 procentų užimtumo, tačiau, kaip sakė ponas e, Levandovskis, užbėgdamas už akių parlamento pozicijai valstybės narės, jau yra e, pasakysios, jog jos nežiūri ES biudžetą kaip į papildomą e, vertę, bet kaip į tam tikrą naštą. Mes turime apibriežti būsimai e, daugiametį finansinį kontekstą ir todėl turime visose sektoriuose vykdyti ambicingas politikas. Jau dabar vyksta labai karštos uh, politikos, apie tai, kam bus skiriama daugiausiai lėšų, ar žemės ūkio sektoriui, ar, ar, ar kitiems sektoriams. Todėl aš e, manau, jog tai yra labai svarbus aspektai. Dabar žodis ponui Žerbaundy. Vieną minutę. Pirmininkė, jei statai namą, didžiausias sąskaitas gauni statybų pabaigoje, tai žinai ir iš anksto su tuo susitaikai. Tas vyksta ir Europoje. Daugiametės finansų programos laikotarpio pabaigoje sulauki didžiausių sąskaitų. Ir e, kai kurias iš tų sąskaitų dabar turi apmokėti mano valstybė. Pavyzdžiui, Niderlandai atsisakinėjimai tai daryti ir nėra priimtinas dalykas. Tai tas pats, kaip žmogus uh, užsisakęs namą ir kai namas pastatytas, jau jis atsisako mokėti už tai. Pone Balzani, uh, apie tai ir kalba viename iš savo, iš savo pranešimų pastraipų, tačiau sąskaitas teks apmokėti. Nėra prasmės bandyti priešintis tai idėjai, nes kitaip dar su, su, sustiprinsime antieuropietiškas nuotaikas. tai, tai neįprasta. Ir toliau pagal sąrašą kita kalbėtoja ponė Hercog. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. 2012 biudžetas kelia tam tikrų kliūčių ir jau dabar dvi biudžetą tvirtinančios institucijos sutarė dėl problemų susijusių su daugiamečiu mm, pro, finan, daugiamečia finansinė programa. Ir ypač kalbant apie. Mes turime akcentuoti tai, kas bus Europai naudinga, ypač ES 2020 strategija, tai, kas padės Europai išgristi, išbristi iš krizės, skatinti darbo vietų kūrimą, mokslinius tyrimus, socialinė integracija, taip pat tai, kas padėtų mums kovoti su skurdu, nes visa tai yra svarbus ES 2020 strategijos prioritetai. Ši strategija bus patikima ir atrodys patikima tik tuo atveju, jeigu ji bus tinkamai finansuojama. Noriu Jums priminti, kad parlamentas yra akcentavęs biudžetui tenkančius su politika susijusius iššūkius. Mes tikimės iš tarybos ir komisijos atsakingo požiūrio. Negalime suleisti, kad šiuo laikotarpiu at, būtų mažiau Europos siautė. Išgyvename finansinės krizės, e, auga, plinta ginkluoti neramumai kai kuriuose regionuose. Mums reikia dabar kaip tik daugiau Europos ir daugiau bendrijos lėšų, kuriuos reikia protingai ir našiai panaudoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. 2012 m. biudžetas susiduria su sunkiais klausimais, todėl kad tas biudžetas turi būti sudaromas esant labai sunkiai ekonominiai ir socialiniai padėčiai ir turbūt neįmanoma padaryti visko, ko norima padaryti. Ponios Balzani e, pranešimas yra primtinas kompromisas, bet turiu ir kai kurių kritinių pastabų. Aš manau, kad daugiau pinigų reiškia daugiau Europos ir daugiau solidarumo. Visų pirma, tai reiškia, jog turi būti e, pagerinamas lėšų panaudojimas. Reikia, kad tie tikslai, mes, e, kuriuos norime pasiekti, būtų realiai pasiekti, o ne kad paprasčiausiai būtų išleisti pinigai. Ir, kad, e, ir, ir, ir kuomet keliam papildomų potencialių lėšų klausimą, visuomet turime žiūrėti, kokie realūs rezultatai e, gali būti, ar, ar įmonės dėl to darosi konkurencingesnės ir taip toliau. Nes Daug valstybių dalyvauja kofinansavime, panaudojant ES lėšas, todėl e, čia apimtis iš tikrųjų yra e, didelės, todėl man atrodo, kad labai svarbu e, šiame kontekste atsižvelgti į tvarumo aspektą ir tokio didelio masto projektai kaip ITER projektas turėtų būti ir toliau finansuojami, moksliniams tyrimams reikia skilti didelę reikšmę, nes antraip mus pralenks e, amerikiečiai, juk jie iš esmės irgi įgyvendina panašią programą. Ir mes galbūt atsiliekam, ponas Fernandės, pusantros minutės. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, mėly kolegos. Aš norėčiau pasveikinti ponę Balzanį puikiai atlikus darbą. Aš, aišku, turiu tam tikrų pastebėjimų. Galbūt e, pirma pastaba būtų, kad tos kryptis, kurios buvo išsakytos, yra per daug bendro pobūdžio. Ir galbūt dėl to E, tas e, pranešimas panašus į tam tikrą rezoliuciją, kuri, e, kuri pristato strategiją 2020. 2011 metais biudžeto srityje mes gynėm tam tikrus prioritetus, tuo tarpu 12 metų biudžete aš pasigendu šitų dalykų. Pavyzdžiui, 11 metais mes pabrėžėme jaunimo dimenciją, tuo tarpu čia nėra jokios nuorodos į jaunimą 12 metų biudžeto pasiūlyme. 2020 strategiją aš be jokios abejonės palaikau. Ši strategija, man atrodo, truputį nustelbė sanglaudos politiką. Tuo tarpu sanglaudos politika yra labai svarbus dalykas. Tai yra tokia politika, kuri tiksliau, bandoma dabar lėšas perkelti iš sanglaudos politikos lėšas e, panaudojanties 2020 strategijos kontekste. Tačiau e, neturėtume taip daryti, turime pakoreguoti šitos e, dalykus, prasdami įvairias iškinančias problemas. Pone Matera, dėkuoju ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. 12 metų biudžetas, kaip ir 13 metų biudžetas bus konsolidavimui skirti e, biudžetai. Šitie e, biudžetai turės e, įtvirtinti tam tikrus referencinius taškus busim, busim, busimam finansiniam laikotarpiui. Pagrindinės uh, Kryptis 12 metų biudžeto remiasi atsakomybės principu. Tai reiškia, jog bus siekiama ekonomikos tikslų veiksmingai ir su minimaliais disponuojamais resursais. 2020 strategija remiasi labai svarbiais tikslais ir kai kurių dalykų trūko pranešime. Pa, yra, e, vystimasis, augimas. Pavyzdžiui, mūsų politinė frakcija pabrėžia šitos e, aspektus. Labai svarbu yra užtikrinti lankstumą tarp e, įvairių e, išlaidų kategorijų ir atsižvelgti čia į ekonomikos krizę. Taip pat, kalbant apie nuosavus išteklius, kalbant apie šitų išteklių E, rinkimą ir čia reikia paminėti mokestį, dėl, e, mokestį nuo finansinių e, sandorių. Tad turime galvoti, kaip dabar techninių požiūrių spręsti šitos aspektus, kad konkrečiai užtikrintume papildomą vertę Europos lygmenių. Dėkuoju, ponė Matera. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų. E, procedūrą ir pirmiausia žodis ponui. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos, Europos Sąjunga išsikėlė savo penkis išmatuojamas tikslus laikotarpį iki 2020 metų. Šie tikslai buvo patvirtinti valstybių narių. Uh, jie nubrėžiam tam tikras kryptis ir gairias ir e, pagal jais bus vertinama, kiek Europa e, sėkmingai vystosi ir įsigyvendina. Taigi mums tenka didelis, didelė atsakomybė e, dėl to, ar, pavyzdžiui, didės nedarbas ar daugiau jaunimo nebepateks į mokyklas ar priešingai, ar mes sumažinsime skurdė gyvenčių asmenų skaičių, ar mums pavyks įveikti klimato iššūkius ir panašiai. Nors es e, egzistuoja sutarimas, mano šalies vyriausybė nusprendė apkarpyti prioritetinės e, veiklos programas ir vietoj to nusprendė finansuoti greitkelių tiesimą ir veda darybas dabar su komisija. Taigi norėčiau užduoti klausimą komisarui. Ar jūs e, asmeniškai ir jūsų komisaro kolegė e, palaiko e, tokias kryptis, kurios netinka Europą 2020 e, strategijos tikslų. Ačiū toliau, ponė Mekalova. Ačiū pirmininkė. Komisarė. E, biudžetas yra Europos integracijos pagrindinis instrumentas. Labai daug kas priklauso nuo biudžeto. Krizės laikotarpio ES biudžetas gali prisidėti prie taupimo politikos pasiekmių švelnimą valstybės narise gali nukreipti lėšas investicinius projektus. Ir aš sveikinu tą faktą, kad e, pranešime e, kalbama apie būtinybę e, išleisti obligacijas skirtas infrastruktūros plėtrai. Tačiau tai nėra europinių obligacijų koncepcija. Aš palaikyčiau ir europinių obligacijų koncepciją nes tai būtų logiškas sekantis žingsnis. Man nepatinka, kad ketinama apkarpyti e, europinį biudžetą, kadangi tai iš tikrųjų nėra joks solidarumo požymis. E, e, savanaudiškas Europos skaidimas į grinuosius mokėtus ir grinuosius naudos gavėjus neduoda nieko gero, skaido mūsų vienybę ir manau, kad tikrai ne iš tos perspektyvos mes turėtume vertinti europinį biudžetą. Ačiū toliau, panas Paška. Ačiū pirmininkė komisarė kolegos. 2012 metų biudžeto prioritetai turės įtakos ateičiai. Todėl, mano manimu, turėtume ieškoti taupimo galimybių ateičiai. Taip pat turėtumėm galvoti apie tai, Ar iš tikrųjų racionalus yra šitas kasmėnesinis kraustimasis, kasmėnesinis judėjimas tarp e, Strasbūro ir Briuselio. Šis keliaujantis cirkas kainuoja labai didžiulės lėšas ir erzina mūsų rinkėjus. Taip pat turėtumėm e, pagalvoti apie galimybės sumažinti kelionės išlaidas arba pakeisti kažkaip tai savo keliavimo įpročius. Dar vienas dalykas, dar viena eilutė yra Europos muziejaus įkūrimas. Aš manau, kad šias išlaidas būtų galima iš tikrųjų atidėti ateičiai geresniems laikams. Tai leistų mums panaudoti lėšas uh, geriau programų sumatytums 12 metams įgyventi ir apskaitai pagerintų mūsų darbo veiksmingumą. Ačiū, ponia Paška. Toliau, ponia Smokova. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją kuri e, viską varno tikraisiais vardais. ES biudžetas 12 metams ir tolesniam laikotarpiu turėtų būti ambicingas, jeigu norime įgyvendinti 2010 metų strategijos e, tikslus, išbristi iš krizės ir konkuruoti atvirame pasaulyje. Aš palaikau e, biudžeto komiteto idėją, kad reikėtų rengti susitikimus su nacionaliniais parlamentais, siekiant aptarti nacionalinius valstybių narių biudžetus 12 metams. ES biudžetas gal ir nėra deficitinis ir gal galiai įsispinti tik tai 2 procentus visų viešo sektoriaus išlaidų ES. Esama ryškių skirtumų tarp nacionalinių biudžetų ir ES biudžeto. Europos biudžetas yra orientuotas į investicijas į Europos ateitį. Ir taryba tai turėtų suprasti. Mes jau girdėjome Vokietijos, Prancūzijos, Junkties karalystės atstovų pasisakymus reikalaujančius išalyti europinį biudžetą. Tas be abejo sulėtintų europinį augimą. Ačiū. Pabaigai komisaras Levandovskė. Trys pastebėjimai. Dėl korekcijų 2010 metų strategijai e, ponia Bazanė labai aiškiai pasakė, jeigu 2011 metais 41 procentas išlaidų galėjo būti priskirta strategijos tikslams įgyventi. Panašiai siekiama ir 2012 metais, tačiau mes norėtumėm pakoreguoti biudžetą, orientuodamės į sutikimą, dėl kurio buvo sutarta dar anksčiau. E, kitaip sakant, sustarimai buvo pasiekti jau 2017-2013 metais, metams ir tai apriboja mūsų manevravimo laisvę. E, Visą tai spindi 2006 metų susitarime. Dabar norėčiau sureaguoti į ponas e, Alis, bet taip pat ir kitų, pono Holmair ir panašiai, e, komentarus dėl negatyvių arba neįgiamų prioritetų. E, e, bijau, kad e, 2012 metų biudžete visus problemus nebus įspręstos, mes be abejo turėtumėm e, įvertinti tai visą laiką, kitaip sakant, turėtumėm rasti, kurie dalykai pasiteisina, kurie ne, kurie veikia gerai, kurie ne, ir atsisakyti tų dalykų, kur e, išlaidos nepasiteisina. Taigi mes turėtum kalbėti ir apie teigiamus prioritetus, ir apie neigiamus prioritetus. Kai dėl administravimo e, apribojimų, tai yra tiesiog neišvengiama priemonė. E, ponas Artam minėjo, kad e, E, pinigai išvaistome, tačiau vis dėlto administravimui tenka tik tai 1,7 mm, procentai viso europinio biudžeto. E, čia galėčiau pasitelkti Rotterdam patirtį miestas, kuris tikrai labai griežtai savo biudžetas dar ne. Dar viena kolegė minėjo, e, kad biudžetą reikėtų neišalti, o apkarpyti. Mūsų biudžetas, europinis biudžetas, kuris dabar yra nedeficitinis ir dėl to jo negalima kaltinti negalima kaltinti, kad mokesčių mokėtojų lėšos yra švaistovas. E, taigi mes pirmiausia turime kalbėti, kaip kitas kolega minėjo, nežinau, teisingai ištariu pavardę, e, apie brandų projektų ir programų valdymą. E, mes mokame išmokas už užbaigtus E, projektus, išgyventas programas. E, na ir tai galima palyginti su to, kad, sakykime, net ir taupant labai, jūs vis tiek turite sumokėti už savo elektros sąskaitas. Mes kalbame apie investicinio pobūdžio lėšas, kurios. Uh, Ir tiesą sakant, tos investicijos galbūt tinka interesus ir tų, kurie šiuo metu demonstruoja tenais gatvėse netoli mūsų pastato. Ačiū, ponia komisarė, dabar užbaigti diskusiją žodis poniai Balzanė. Dėkuoju. Daug kartų kalbėjusieji paminėjo atsakomybę. Tačiau aš manau, kad atsakomybė yra vienas iš pagrindinių dalykų čia iš institucijų pusės, nes mes atsakingi už mūsų programų įgyvendinimą, kad e, jos neliktų vien tik tai tušti žodžiai piliečių akise ir turime nuosekliai elgtis ir, laik, ir laikytis e, savo pasižadėjimų. 2020 strategija. Strategijos pirmasis e, tikslas - daugiau užimtumo. Tai nėra galbūt labai ambicingas dalykas, bet labai tikslus dalykas turi būti aiškiai e, siekiant didyti užimtymą. Man atrodo, tai yra labai specifinio pobūdžio ir iš esmės ambicingas tikslas. Kol sakysime, kad 2020 e, strategija yra per didelė, per ambicinga tam, kad e, galima būtų e, ją atspindėti tokiame dokumente kaip, kaip šis, tai tol mes ir susidursime su fiasko. Aš prisimenu, jog kai buvo anksčiau, pradžioje, kuomet buvo pirmasis komunikatas dėl 2020 strategijos pateiktas iš komisijos, uh, Mes manome, kad e, turime reaguoti dabar į susidariusią padėtį ir naudodami e, išimtinės priemonės atsižvelgdami ir į nacionalinius biudžetus, tačiau tos priemonės, kurias naudosime, turi leisti ir tam tikras naujoves įgyvendinti. Mes e, turime turėti bendrą strategiją ir užtikrinti sinergiją tarp valstybių narių biudžeto ir Europos biudžeto. Man atrodo, kad tokia sistema daugiau vertės suteiks viešiems ištekliams ir taip pat įgalins mus geriau įgyvendinti 2020 strategiją, kuri nors ir, ir yra labai ambicinga ir labai didelė, vis dėlto yra realybė europinė. Dėkoju. Diskusijos šito klausimo baigtos, tuomet iki 11.30 pertrauka, o 11.30 bus balsavimas, be kita ko ir dėl šito pranešimo. Dėkuoju.